pranešimo, tai yra Europos kosmoso strategija. Suteiksiu žodį poniai Krell. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymą dėl naujos Europos kosmoso strategijos, taip pat šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, svarstant šį dokumentą, šią labai svarbę temą. Kosmosas yra labai daug potencialo turintis rytis, kurio mes dar nepakankamai, išnaud, nepakankamai išnaudojame. Kosmosas nėra taip toli nutolęs, mes kasdien juo naudojamės. Aktualus pavyzdys, sakykime, ir Kopernikų sistema naudojantis e, dabar teikiama pagalba uragano nusiauptoms sritims Karibų jūros regione emisijos, klimato kaitos stebėsina, žemės ūkis, žuvininkystė, didelis statybos projektai, sakykime, tiltas tarp Danijos ir Švedijos buvo statomas remiantis duomenimis gautais iš Europos palidovinių sistemų. Ir remiantis tais duomenimis, abu du statomo tilto galai galų gale susitiko ten, kur reikia taip pat palidovinė navigacija, nuo kurios mes tikrai e, plačiai naudojamės, bet esame priklausomi dar nuo Junktinių Amerikos valstijų e, palidovinių sistemų, taip pat ir atokių regionų aprūpinimas interneto ryšių ir migrantų srautų stebėjimas ir panašiai, ir panašiai visa tai yra e, informacijos srautai, kuriems reikia palidovinio ryšio ir kosmoso. Taigi Komisija pateikė pasiūlymą ir mes parlamente atitinkamą pranešimą patobulindami komisijos pasiūlymą, patikslindami jį ir išplėsdami. Mes manome, kad Europos, komisija, kad Europos Sąjunga turi plačiau naudoti tuos duomenys, kuriuos gauna palidovinio ryšio pagalba. Reikia geresnės komunikacijos, geresnio duomenų naudojimo ekonomikoje daug kas dar net nesuvokia, kokių galimybių kosmoso projektai mums gali teikti. Jau dabartiniai veikiantys projektai turėtų būti tesiami, turėtų būti stiprinami ir turėtume toliau tęsti Galilėjo, Egnos ir Koperniko programas ir pasinaudoti jau jų rezultatais plačiau, ne tik visuomenės, visuomeninėme sektoriuje, bet ir ekonomikoje. Bet kokia ekonomikos sritis gali remtis tais duomenimis ir turi tą daryti. Ir tas pasakytina yra apie e, startuolių įmonių steigimą, apie smulkaus vidutinio verslo stiprinimą. Čia visiems yra daug, didžiulis potencialas. Žinoma, reikia remti smulkės vidutinės įmonės šioje srityje ir jeigu reikia tą daryti net ir įstatymų leidybos būdu. Reikia remti tokias, reikia remti įmonės, kurios nori naudotis tais duomenimis, sakykime, juos labai efektyviai galima naudoti planuojant miestus, e, reaguojant į gamtos katastrofas ir panašiai. Reikia, aišku, atitinkamų struktūrinių pakeitimų ir struktūr, stipresnės struktūros. Taip pat šios programos turi būti gerai finansuojamos. Ir ateityje mums reikia Europos kosmosui pakankamo finansavimo. Finansavimas tikrai neturi mažėti. Palidovai yra riboto galiojimo ir jau dabar matyti, kad Junktinės Amerikos valstijos investuoja į šią sritį daugiau negu mes valstybės narės turi matyti, suvokti naudą, kurią mums gali atnešti kosmosas ir e, turi investuoti į tokias programas kaip horizontas. Kosmosas, kosmoso plėtros programos gali būti panaudotos ne tik ekonomikoje, bet ir saugumo stiprinime, taip pat e, kovojant su terorizmu ir panašiai. Taip pat reikia žinoti, kad kibernetinės atakos ir kosmosų šiukšlės gali labai pake, smarkiai pakengti mūsų palidoviniams sistemoms. Tam taip pat reikia ruoštis, reikia geriau bendradarbiauti tarp tarybos, komisijos ir kitų institucijų ir todėl ESA čia tenka labai didelis e, vaidmuo, Europos kosmoso agentūrai tenka labai didelis vaidmuo. Komisija turi teikti e, programas konkrečioms sritims ir uh, atitinkamai vykdyti ir komunikacijos strategiją. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, ponas Polčiak. E, Dėkoju. Pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl Europos kosmoso strategijos ir aš manau, kad kosmoso agentūra uh, Aš žinau, kad kosmoso agentūra yra įsikūrusi Prahoje. Technologijos, kosmoso technologijos veikia mūsų kasdienybę kiekvieną akimirką, kaip ką tik paminėjo ir ponia Krėl. Smulkios vidutinės įmonės bei startuoliai yra labai svarbus šio klausimo aspektas. Aš manau, kad uh, reikia suteikti galimybę toms naujoms ir smulkioms vidutinėms įmonėms pasinaudoti e, palidoviniais duomenimis ir tą informaciją, kuri gaunama kosmoso palidovų pagalba. Reikia padėti toms įmonėms naudotis naujausiamis technologijomis. Ačiū Jums už šį pasiūlymą. Ponas Kaputo toliau. Ačiū. Na, Pranešimas, kurį tvirtinsime rytoj, kalba apie e, kosmoso strategijos stiprinimą. Tai yra labai svarbus dalykas. E, e, Palačioji visuomenė dažnai apie tai nieko nežino. Čia yra svarbios investicijos, paslaugos ir ištekliai turės įtakos įvairiems sektoriams, važiu, sveikatos, žemės ūkio, transporto, skaitmeniniai rinkai, telekomunikacijoms, mobilio, mobiliųjų telekomunikacijų sektoriui. Ir reikia atsižvelgti į šią strategiją, ypač turint galvoje būsimą daugiametę finansavimo programą. Reikia galvoti apie įvairias kosmoso strategijos rytis, turime siekti testinumo ir galvoti apie Kopernikus ir Galileo ateitį. Taip pat reikia mm, stengtis kurti palankę investicijų aplinką. Taip pat neturime užmiršti ir to, kad kosmoso infrastruktūra yra pažeidžiama ir neatspari išpoliams. Taigi reikia šiuose sektoriuose naudoti atsparias technologijas. Ačiū dabar ponas Marijas. Ačiū pirmininkė. Kosmoso klausimų negalima spręsti, kosmoso negalima laikyti dar viena rinka, į kurią investuoja privatus investuotojai. Sprendimai dėl kosmoso turi įtakos šalių saugumui, taip pat gali turėti ilgalaikių padarinių gamtiniai aplinkai. Taigi kosmosas neturi tapti rinka kaip bet kuria kita rinka. Kosmosas duoda daug naudos įvairiems sektoriams, pavyzdžiui, telekomunikacijoms ir transportui. Todėl ES neturėtų kosmoso srityje dirbti taip, kaip kitose, įgyvendindama bendrus veiksmus. Visų pirma, kosmoso srityje turi būti atliekami moksliniai tyrimai ir ES turi kosmoso srityje bendradarbiauti ne tik su JAV ir Japonija, bet ir su kitomis galiomis, galingomis valstybėmis - Kinija, Indija ir Rusija, kad būtų pasiekti dar geresni kosmoso technologijų rezultatai. Ir žinoma, visa tai turi tarnauti žmonijai. Ačiū. Ponas Jakovič. Jakovčič, ačiū pirmininkė. Prieš keletą dešimtmečių jungtinės tautos pasirašė tarptautinį susitarimą dėl kosmoso. Per tą laiką daug kas pasikeitė, technologijos pažengė į priekį ir viskas, kas yra pasakyta pranešime, nusipelno mūsų pritarimo. Ypač pritariu tam, kas sakoma apie Galileo ir Kopernikos programą ir žinoma pasisakau už tai, kad būtų tam skiriama išteklių, kadangi palidovinis stebėjimas padeda mūsų kasdieniam gyvenimui. Tačiau norėčiau žengti dar vieną žingsnį ir pasakyti, kad įspėti, kad JAV federalinė administracija yra pareiškusi, jog skatins čia veikti privatų sektorių ir sieks išimtinių teisių į tam tikras mėnulio dalis. Kinija taip pat turi tam tikrų ambicijų susijusių su mėnuliu. Taigi norėčiau paklausti, pateikti komisijai klausimai, kuri niekada nebuvo atsakyta. Kaip mes ginsime ES interesus mėnulyje? ponas Epitidėjus. Ačiū pirmininkė. Kosmosas jau nebėra kažkokia nežinoma teritorija, kuri kelia baimę žmonėms. E, kosmosas yra tyriamas ir juo yra naudojamasi siekiant naudos visuomeniai. Kosmosas daro įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui, Mm, naudojamės technologijomis, palidovai mums teikia daug informacijos ir jeigu kosmosų naudotumėmės tinkamai, galėtume čia kurti ir darbo vietų. Mm, kosmosas daro įtaką įvairioms politikos rytims, todėl reikėtų strategiškai ir apdairiai E, planuoti veiksmus šioje srityje, taip pat ES turi bendradarbiauti su tomis valstybėmis, kurios turi potencialą plėtoti kosmoso technologijas. Ir taip pat reikia siekti sėkmingos sąveikos tarp kosmoso ir žmonių. Dabar žodis ponui Arijas Kanietė. Ačiū pirmininkė, gerbimieji nariai, parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti e, poniai Krėl už jos pranešimą. E, komisija patvirtino e, kosmoso tyrimų strategiją, tai yra pirmoji tokio pobūdžio strategija ES lygių ir ją mes siunčiame aišku signalą, kad kosmosas yra prioritetas komisijai ir ta studija turėtų padėti Europai tapti lyderę šioje srityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pranešime taip pat yra numatome didelį užmojį. Pranešimas visiškai patvirtina komisijos viziją ir pateikė keletą konstruktyvių pasiūlymų susijusių su studijos prioritetinėmis rytimis. Tai yra padidinti kosmoso technologijų naudą visuomeniai, e, taip pat skatinti konkurencingą kosmoso sektorių Europoje, užtikrinti autonomišką ir saugę prieigą prie e, kosmoso ir stiprinti Europą kaip e, stiprią veikėją šioje srityje. Darbas šioje srityje jau yra pradėtas, jau duoda naudos, visos mūsų kosmoso programos veikia. Naujausias Koperniko programos antrasis palidovas buvo sėkmingai paleistas ir dabar siunčia duomenys, kurie padeda prognozuoti, padėjo prognozuoti neseniai vykusius žemės drebėjimus Italijoje. Ir žinoma, technologijų įsisavinimas yra labai svarbus sėkmės veiksnys. Ir, pavyzdžiui, šiuo metu 13 modelių mobiliai telefonai gali dirbti su galileo signalais. Taip pat yra sukurta apie 400 e, lėktuvų nusileidimo procedūrų maždaug 200 oro uostų. Taip pat 2016 m. Liepą mes pradėjome stebėti kosmosą, kad apsaugotume Europos kritinės reikšmės infrastruktūrą ir siekdami tapti nepriklausomai šios rytyje. Ta pažanga yra gera, tačiau net galime sustoti ir artimiausi keli metai bus labai svarbus. Mes uh, turime užbaigti veiksmus, kurios numatėme kosmoso studijoje. Mūsų prioritetai yra aiškus. Visų pirma, dėl rinkos įsisavinimo jau buvo imtasi veiksmų, e, skatinant e, tam tikras programas susijusias su Kopernikus ir Galileo. Mes taip pat turime skatinti ir įmonės startuolės veikiančią šioje srityje, turime kalbėti su Europos investicijų banku ir komisija yra pasirengusi galvoti apie įvairias procedūras, kurios užtikrintų didesnį veiksmingumą. Taip pat numatome galimybę sudaryti privataus ir valstybinio sektorius partnerystės. Mes taip pat turime toliau plėtoti Kopernikus ir Galileo programas. Mm, turime dirbti toliau. E, taip pat turime siekti e, sustiprinti e, saugumo ir gynybos sąsają. Taip pat turime website.com iniciatyvą ir joje į tai atsižvelgsime. Taip pat turi būti užtikrinta autonomiška prieiga prie e, kosmoso. Mes rengiame šios ryties strategiją, taip pat turime neužmiršti ir bendrų aspektų. Svarbu, kad visi Europoje veikiantys subjektai bendradarbiautų. Reikia bendradarbiauti su Europos kosmoso agentūra. Ir visi šie prioritetai bus atspindėti teisėkuros pasiūlymuose, kuriuos pateiksime artimiausiais metais. Tačiau, žinoma, mm, ateitis priklauso ir nuo išteklių ir reikia užsitikrinti pakankamus biudžeto išteklius, kad įveiktume ateities iššūkius. Kaip teisingai pasakyta pranešime, e, daugelį e, iš tikrųjų kosmosas nėra, e, nereiškia išlaidų, tai yra investicijos. Ir mm, Europa turi užsitikrinti tinkamą šių investicijų gražą. E, e, kosmosas yra tas rytis, kur ne viena atskirai veikianti valstybė narė negali tikėtis sėkmės.